Mėly kolegos, prašau visų susėsti. Ponios Toma taip pat prašau atsisėsti į savo vietą. Ačiū. Pradedame balsavimus. Pirmiausia, noriu paskelbti kelis pranešimus. Pirmininkas yra gavęs e, Liaudės partijos e, ir socialistų bei neprisijungusiųjų pageidavimus e, užimti vietas atinkamuose komitetuose ir delegacijose. Pramonės pasityrimo energetikos komitete Masimnės Salinį pakeis Antonijo Tajani. <clears throat> Delegacija ryšiam su Brazilija, Gardinį pakeičia Pantajani. Tajani delegacija ryšiam su Mirkosūru, Poliečia pakeičia Tajani, delegacija parlamentinė asamblėje. Europos Sąjungos Latino Amerikos Poliesė pakeičia Tajani, delegacijoje ryšiams su Magrebo regiono šalimis. Pone Ajala Sender pakeičia ponę Eleną Valencijaną delegacijoje ryšiams su Centrinės Amerikos šalimis. Pone Valencijaną pakeičia Ajala Sender delegacijoje. ES Vidužmyros regionos parlamentinė asamblėje Ajala Sener pakeičia Elena Valencianą. Euronesto parlamentinė asamblėje pradeda dirbti ponė Grapinė ir peticijų komitete Diana James pakeičia ponę Le Pen. Ar kas nors prieštarauja šiems pasikeitimams, tuomet laikome šias nominacijas patvirtintomis.